plenarinių sesijų kalendorių. Šios datos taip pat yra paskelbtos Europos parlamento interneto svetainėje. Terminas teikti pakeitimus yra kovo 7 diena, pirmadienis 19 valanda. Balsavimas vyks kovo 9 dieną 12.30. Matote, kad e, procedūra tvirtina 12 ir 13 metų plenarinių sesijų datas yra ta pati. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad ponas Džiau Higgins ir ponas Kelly raštu mane informavo apie tai, kad baigėsi jų kaip Europos parlamento narių e, mandato galiojimas, kadangi jie yra išrinkti į Airijos parlamentą. Europos parlamentas patvirtina gavęs šią informaciją ir laikydamasis atitinkamų darbo tvarkos taisyklių punkto